ladies and gentlemen colleagues can i ask you to take the floor for starting of Ponios ir ponai kolegos, prašau sėsti į vietas, nes turime balsuoti. Kolegos, prašau sėsti. I will start with the voting procedure in 10 seconds. Po 10 sekundžių pradėsiu balsavimą. Kolegos, du pranešimai prieš pradedant balsavimą. Pirmas. Gerbiami kolegos, prašau sėsti. Pirmas pranešimas. Pirmininkas iš EKR frakcijos gavo prašymą pakeisti nominacijas į komitetą ir delegacijų skaičių. Nominacijos bus įtrauktos į protokolą, jei nebus prieštaravimų, jos bus laikomas patvirtinomis. Antras pranešimas pagal 152 taisyklės antrą pastraipą ir sutarus su politinėmis frakcijomis siūlau tokį trečiadienio darbo tvarkės pakeitimą.